Allora, buongiorno. Labas rytas. Labas rytas visiems. Pradedame posėdį. Prašau dar kartą visų susėsti. Kaip žinote, pagal mūsų šio ryto darbo tvarkę Išklausysime kandidatės į komisijos pirmininkus pareiškimą. Norėčiau kolegoms priminti, kad nebus taikoma procedūra prašau žodžio ir nenaudojamos mylinosios kortelės per šias diskusijas. Galime pradėti diskusijas ir aš suteiksiu žodį poniai von der Leyen padaryti pareiškimą. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai ir narės, būtent prieš 40 metų pirmoji Europos parlamento pirmininkė Simona Veil buvo išrinkta ir pristatė savo Europos viziją, Europos, kuri būtų labiau suvienyta ir teisingesnė. Būtent jos dėka ir taip pat visų kitų Europos ikonų dėka šiandieną aš galiu pristatyti savoją Europos viziją. Praėjus 40 metų su dideliu pasididžiavimu galiu šiandieną pasakyti, jog galiausiai moteris yra kandidatė eiti Europos komisijos pirmininko pareigas. Čia esu visų tų dėka, kurie sulaužė barjerus ir nustovėjusius įsitikinimus. Esu čia dėka visų tų, kurie kūrė taikos Europą, kurie kūrė vieningą Europą, vertybių Europą. Būtent e, europiniai įsitikinimai buvo pagrindinė gairė per visą mano gyvenimą, per visą mano karjerą, man kaip mamai, kaip motinai, kaip gydytojai ir taip pat kaip politikiai. Ir būtent e, tokių pionierių kaip Simona Veil drąsa ir narsa yra mano europinės vizijos esmė. Ir būtent tokioje dvasioje aš ir vadovausiu, vadovaučiau Europos komisijai kaip pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, Europos steigėjai, vyrai ir moteris ant pasaulinių karų gruvėsių sukūrė kai ką neįtikėtino. Tai, ką stipri bendra rinka, prekyba be sienų, kelionės be sienų, moksliniai tyrimai, darbo vietos 500 e, milijonų europiečių gyvena tarp Rygos ir Limasolio, tarp Atenų ir Lisabonos taikoje ir gerovėje. Mano vaikų karta net neįsivaizduoja e, pasaulio be Europos kaip tėvynės jausmo. Kai gimė ši laimingoji karta, kad ir mes galvojome, vyresniai, kad taip ir tęsis, viskas bus tik geriau. Tačiau šiandien kiekvienam tapo aišku, reikia kovoti, reikia stipriau kovoti už mūsų Europą. Mums reikia įveikti tas neigiamas tendencijas, su kuriomis susidurėme kasdien - demografinė kaita, globalizacija, ekonomikoje sparti digitalizacija, skaitmeninimas ir, aišku, klimato kaita. Ne, viena iš šių, ne vienas iš šių pokyčių nėra kažkas naujo. Mokslininkai visą tai jau senai prognozavo. Nauja yra tai, kad šiandien Europos piliečiai, kad ir kur ir begyventų, jaučia konkrečiai šių pokyčių pasiekmes. Jas jaučia tiek Suomijos ūkininkai keičiantis nuo vandens trūkumo ar žmonės Prancūzijoje kenčiantis nuo karščio bangos. Taip pat su pokyčiais reikia bandyti susidoroti pensininkams, e, bandantiems e, susitvarkyti su internetinė bankininkystė, taip pat ir darbininkams Lenkijoje, kurie turi mokytis, kad išsaugotų savo darbo vietą. Mes matome, kaip mažėja mokyklų, sidaro ligoninės įmonės, tai demografinių pokyčių pasiekmi. Visa tai sukuria žmonėms įspūdį, kad jie praranda kontrolę, kad trukinėja ryšiai bendruomenėse. Šie iššūkiai niekur nedings, tačiau įmanoma su jais kovoti, juos įveikti. Ir mes matome įvairiausių pavyzdžių. Vieni pasisuka link autoritarinio režimo, kiti bando e, nusipirkti įtaką visame pasaulyje, investuoja į uostus, kelius ir kuria jiems paklūstančias paklūsančius regionus, o dar kiti sukasi link protekcionizmo, o mes norime kai ko kito, mes norime daugia šališkume, sąžininkos priekybos, mes norime taisyklėmis grįstos tvarkos. Taip yra geriau mums, tai yra Europos kelias. Down... Vis dėlto, jeigu mes norime žengti šiuo Europos keliu, Pirma, mums reikia vėl atrasti savyje vienybę. Jeigu būsime vieningi viduje, niekas nesugebės mus suskaldyti iš išorės. Jeigu mes įveiksime egzistuojančius skirtumus, mes rytojaus iššūkius paversime galimybėmis. Gerbiami nariai, didžiausias mūsų rūpestis išsaugoti mūsų planetą sveiką. Tai yra didžiausia šiandienos atsakomybė ir uždavinys. Aš siekiu, kad Europa iki 2050-ųjų taptų pirmuoju klimato požiūriu neutraliu žemynų pasaulyje. This... Siekiant šio tikslo reikės drąsos. Reikės veikti kartu Mūsų šiandienos tikslas iki 30 metų sumažinti emisijas 40 procentų. Ir tai yra per mažai. Reikia eiti toliau. Mes turime norėti daugiau. Reikia dviejų etapų požiūrio sumažinti CO2 emisijas iki 30 metų 50 arba net 55 procentais. ES vadovaus tarptautinėms dėryboms su siekiu padidinti užmojo mastą, derimasi bus su kitomis didžiausiamis ekonomikomis ir sieksime būtent minėto tikslo. Dėrybos turėtų tęstis 21 metais. Aišku, mes vieni visko nepadarysime. Pasaulis turi bendrai judėti į priekį. Šiuo tikslu aš pasiūlysiu žaliai į susitarimą Europai ir tą padarysiu per pirmasias savo darbo šimtą dienų. Taip pat aš pateiksiu pirmąjį Europos klimato įstatymą, kuris teisiškai saistančiais pavers 50 metų tikslus. Šis didesnis užmojis pareikalaus milžiniškų investicijų. Nepakaks tik viešųjų išteklių. Aš pasiūlysiu tvaros Europos investicinį planą ir dalį Europos investicinio banko paversiu klimato banku. Tai turėtų pateikti vieną trilijoną investic, eurų investicinės galimybės per ateinantį dešimtmetį. Reikės keistis. Kiekvienas iš mūsų turės įnešti savo indėlį. Kiekvienas sektorius, tiek aviacija, tiek jūrų transportas, tiek kiekvienas savo kasdienėme gyvenime, savo gyvenimo būdu, savo keliavimo įpročiais. Emisijos turi turėti kainą ir tai turi pakeisti mūsų elgesį tam, kad e, mes pasiektumėme tikslų ir užtikrintumėme, kad įmonės konkuruotų sąžiningomis sąlygomis. Aš pasiūlysiu anglės pasienio mokestį. Tai padės išvengti anglės nutiekėjimo. Tuo pat metu tai, kas naudinga visai žemiai, turi būti naudinga ir europiečiams, mūsų regionams. Aš puikiai suprantu, kokie yra svarbus sanglaudos fondai, tačiau mums reikia daugiau, mums reikia sąžiningo pereimo pokyčių visiems. Regionų situacija nevienoda, tačiau tikslas visiems vienas. Būtent dėl to aš pasiūlysiu sąžiningo pereimo fondą kad padėtumėme tiems, kuriems labiausia reikia. Tai yra Europos kelias. Mes ambicingi, mes nieko nepaliekame paraštėse ir mes suteikime perspektyvą visiems. Jeigu mes norime įgyvendinti sėkmingai šį ambicingą planą. Mums reikia stiprios ekonomikos, nes jeigu norime kažką išleisti, reikia užsidirbti tuos pinigus. Tokiu būdu reikia sustiprinti mūsų ekonomikos stuburą, būtent mažasias ir vidutinės įmonės. Tai novatoriškos, verslumo kupinos, lankščios ir gyvybingos įmonės, kuriančios darbo vietas, teikiančios profesinį mokymą mūsų jaunimui. Tačiau joms reikia prieigos prie kapitalo visur bendrojo rinkoje. Nugriaukime barjerus, atverkime duris ir galų, gale baigime kurti kapitalo rinkų sąjungą. Mūsų mažos ir vidinės įmonės tikrai to nusipelno. With... Reikia tobulinti stabilumo ir augimo paktą. Reikia investicijų, reikia reformų ir mes privalome užtikrinti, kad taip ir įvyks. Išnaudokime visą įmanomą lankstumą pagal galiojančias taisyklės. Mes didžiuojame savo ekonomiką, mes norime, kad ji stiprėtų. Tuo pat metu egzistuoja paprasta ir labai aiški logika. Ne žmonės tarnauja ekonomikai, ekonomika tarnauja europiečiams. Mūsų socialiai orientuotoje rinkos ekonomikoje turime suderinti rinką su socialiniais dalykais. Būtent dėl to Europos semestro procesą sukoncentruosiu ties tokiais tikslais. Būtent tvaraus, tvaraus plėtros tikslai turi būti svarbus greta ir sąžininkai e, mokesčiai ar pramonė ar skaitmeninis verslas, jeigu techniniai IT gigantai uždirba didžiulius pinigus Europoje, tai yra puiku. Tačiau jeigu pelnomasi mūsų švietimo sistemos sąskaita, mūsų darbuotojų, mūsų infrastruktūros sąskaita ir mūsų socialinio draudimo sąskaita, jeigu iš, iš tiesų yra būtent taip, visiškai nepriimtina, kad pelnomasi, bet nemokama beveik jokių mokesčių, tiesiog apžaidžiama mūsų mokesčių sistema. Jeigu norima uždirbti, reikia pasidalyti naštą. Gerbiami parlamento nariai, Europos kelias taip pat reiškia, kad mes turime panaudoti visą savo potencialą, savo žmonės, savo talentus, savo įvairovę. Reikia galvoti apie tai, kaip turėtume sukurti sažiningesnę, lygesnę Europos Sąjungą. Ir aš kasdien eidama savo pareigas apie tai galvosiu, kaip kad galvojau visą savo karjerą. Mes jau daug ką nuveikėme nuo tų laikų, kai aš buvau ministrė atsakinga už šeimos reikalus, kai turėjau kovoti, kad mes galėtume įvesti vaiko priežiūros išmokas ar galimybės desnes šeimoms gauti vaiko priežiūros daugiau galimybių. Tačiau kova niekad nesustoja. Ir mes turime e, suprasti, kad e, labai daug dar sunkiai dirbančių šeimų sunkiai išgyvena. Ir aš noriu užtikrinti, kad už darbą būtų deramai atlyginama. Socialinės rinkos ekonomikoje kiekvienas žmogus, kuris dirba visų etatų, turi užsidirbti minimalų atlygį, e, kuris užtikrintų padorų orų pragyvenimą ir mes plėtosime sistemą aišku, atsižvelgdami į skirtingas darbo rinkas, bet aš manau, kad optimalus pasirinkimas yra kolektyvinės darybos, darbdavių sąjungos, profsąjungos turėtų dėrėtis, nes jos turi užtikrinti minimalius atlyginimus sektoriuose, tinkamuose ar regionuose. Aš suvokiu, kad egzistuoja skirtingi modeliai, bet mes turime sukurti bendrą struktūrą. Aš noriu, kad geriau būtų apsaugoti tie, kurie netenka darbo kai pavyzdžiui ekonomika mūsų išgyvena nuosmukį. Europos e, sistema užtikrinanti draudimą nuo nedarbo parems mūsų ekonomiką tada, kai patirsime išorės sukretimus ir tai papildys nacionalinės e, sistemas draudimo nuo nedarbo, bet mes turime e, galvoti apie europietišką sistemą, kuri mums padėtų atremti tuos sukretimus išorinius. Aš taip pat noriu daugiau lygybės ir teisingų sąlygų jauniems žmonėms. Dabar 14 procentų jaunų žmonių Europoje neturi darbo, bet kai kuriuose šalyse bedarbių jaunų žmonių yra 40 procentų, kai kur 5 procentai. Mes negalime taiksyti su tuo. Jauni žmonės turi svajonių siekių, jie nori dirbti, nori užtikrinti ateitį ir mes turime jiems daryti sąlygas tai užsitikrinti. Dėl to aš sieksiu užtikrinti, kad jaunimo garantija. Aš dirbdama dar ministre e, darbo pradėjau šią veiklą taryboje. Aš noriu, kad ta garantija būtų taikoma kaip galima plačiau ir aš norėčiau, kad Europos Europos parlamentas e, jo siekiai sulauktų pritarimo, tai yra padidinti tris kart Erasmus plus biudžetą per ateinančią daugiametę finansinę programą. Mes turime rūpintis labiausiai pažeidžiamais savo piliečiais, tai yra savo vaikais. Mes turime kovoti su skurdu. Aš turiu septynis vaikus ir žinau, kaip gali pakeisti vaikų gyvenimą galimybės jiems mokytis, sportuoti, e, mokytis muzikos, valgyti sveiką maistą, gyventi palankioje aplinkoje. Mums reikia vaiko garantijos, kad užtikrintume, jog kiekvienas e, vaikas Europoje, kuris susiduria su skurdo ar socialinės atskirties pavojumi, turėtų pagrindės teisės, tokias kaip sveikatos apsauga ar švietimas. Aš dirbsiu tam, kad suteikčiau galių jiems ir iš tikrųjų mes paskui galėsime naudotis visais privalumais ir vaisiais savo veiksmų, jeigu teisingas sąlygas jiems užtikrinsime. Aš norėčiau, e, kad e, socialinių teisių ramstis būtų kuo tvirtesnis. Aš taip pat sieksiu užtikrinti lyčių lygybę komisijos narių kolegijoje. Pradėsiu nuo mūsų pačių pavyzdžio, kitaip tariant. Jeigu valstybės narės nepasiūlys pakankamai moterų kandidačių komisijos narės, aš paprašysiu naujų pavardžių. Nuo 1958 metų jau dirbo 183 komisijos nariai ir 30, tik tai 35 iš jų buvo moterys. Tai yra mažiau, mažiau negu 20 procentų. O mes atstovaujame pusiai gyventojų Mes norime savo teisingos dalies. Mes taip pat turime atvirai kalbėti apie smurtą prieš moteris. Jeigu viena iš penkių moterų jau yra patyrusi fizinį ar lytinį smurtą ES ir 55 procentai moterų E, patyrė seksualinį išnaudojimą, priekapiavimą, tai tikrai ne moterų problema. Aš e, siūlysiu, kad smurtas prieš moteris būtų įrašytas į ES nusikaltimų sąrašą, kurie yra apibriežti e, sutartyje ir taip pat ES turėtų prisijungti prie Stambulo konvencijos. Aš esu tikra, jeigu mes panaikinsime atotrukį tarp mūsų, mes tapsime stipresni kaip sąjunga. Gerbiami parlamento nariai, mūsų Europos civilizacijos lopšys yra graikų filosofija ir romėnų teisė. Europos kontinentas išgyveno tamsiausius laikotarpius tuo met, kai mus valdė diktatoriai ir teisinė valstybė neegzistavo šimtmečiais. Europiečiai taip sunkiai kovojo už laisvę ir nepriklausomybę. Teisinės valstybės principai yra geriausių mūsų priemonė ginti šioms laisvėms ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamiems mūsų sąjungoje. Būtent todėl negalime mes daryti nuolaidų, kai kalbame apie pagarbą teisinės valstybės principams. Ir niekuomet mes neįsime į kompromisą šioje srityje. Aš užtikrinsiu, kad mes pasinaudotume e, visomis gausiomis priemonėmis ES lygmenyje, kad tai užtikrintume. Be to, aš remiu ES teisinės valstybės mechanizmą naują. Reikia pasakyti, kad naujo priemonė nebus alternatyva jau egzistuojančiams priemonėms, bet papildoma priemonė. Komisija visuomet bus nepriklausoma sutarčių sergėtoja. Temidė yra akla. Ji gins teisinės valstybės principus visur, kur jie bus užsipuolami. Gerbiami parlamento nariai, teisinė valstybė tai yra universali savoga. Ji taikoma visiems. Per pastarusius penkerius metus daugiau negu 17 tūkstančių žmonių nuskendo viduržėmio jūroje. Ir viduržėmio jūra tapo viena iš pavojingiausių, daugiausiai mirčių atnesančių sienų pasaulyje. Ir mes privaloma gelbėti gyvybės jūroje. Mūsų sutartyse ir konvencijose yra įrašyta teisinė ir moralinė prievalė gerbti kiekvieno žmogaus orumą. ES gali ir privalo ginti šias vertybės. ES reikia žmogiškų sienų. Mes turime apsaugoti, išsaugoti, bet vien to nepakanka. Mes turime sumažinti nereguliarią migraciją, kovoti su prekiautojais žmonėmis, gabentojais žmonių. Taip pat turime išlaikyti teisę į prieglopsti ir pagerinti pabėgėlių situaciją pavyzdžiui, per humanitarinius koridorius ir glaudžiai bendradarbiaujant su jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaru. Mums reikia ryštingų veiksmų ir taip pat užuojautos. Aš suvokiu, kad diskusijos yra labai sudėtingos e, dėl šių klausimų, dažnai nuomonės yra skirtingos. Mes turime e, galvoti apie įvairius teisėtus interesus ir susirūpinimą ir pagalvoti, kaip įveikti savo skirtumus. Aš pasiūlysiu naują migracijos ir prieglopščio susitarimą, taip pat e, pasiūlysiu peržiūrėti Dublino reformą. Tai leistų E, užtikrinti laisvą judėjimą e, Šengeno zonoje, ji turėtų funkcionuoti deramai. Tai yra esmė mūsų klėstėjimo, saugumo ir laisvės. Taip pat reikia sustiprinti Europos pasienio ir pakrančio apsaugos agentūrą. Mums e, reikia užtikrinti, kad 10 tūkstančių pasienio apsaugos pareigūnų turėtume ne iki 24, ne vėliau, bet iki 24 metų. Mes turime modernizuoti savo prieglopščio sistemą Bendroji Europos priegloščio sistema turi būtent bendra būti. Mes galėsime užsitikrinti stabiles išorės sienas tik tuo met, kai pakankamai padėsime valstybėms narėms, kurios susidėjo su didžiausiu saugumu dėl to, kad jos yra tam tikroje žemėlapio vietoje. Mes turime pademonstruoti solidarumą, turime padėti vieni kitiems, prisidėti prie tam tikrų veiksmų, mes turime naujoviškai dalytis naštą ir mes turime užtikrinti užtikrinti deramą bendradarbiavimą, pateikti pasiūlymus atinkamus kilmės šalims ir e, tranzito šalims reikia pasitelkti diplomatiją, ekonominę plėtrą, stabilumą, saugumą, Tai reikia užtikrinti, kad žmonės turėtų ateities perspektyvas. Tai turi būti e, aktualu abiems pusėms. Aš norėčiau apie perspektyvą jums kai ką pasakyti. Prieš ketverius metus man pasisekė, aš turėjau galimybę priimti 19 metų pabėgėlį iš Sirijos į savo šeimą, savo namus. Tas žmogus nemokėjo vokiškai, e, jis buvo labai sužalotas savo pilietinio karo patirties Šiandieną, praėjus ketveriems metams, jis puikiai kalba vokiškai, angliškai, aišku, nepamiršo savo arabų kalbos. Jis e, dirba bendruomenės vadovų dieną, mokosi taip pat ir e, eina į mokyklą. Jis yra pavyzdys įkvepiantis visiems mums. Ir jis nori kažkada grįžti į savo tevinę. Gerbiami nariai, aš, kai dirbau gynybos e, ministre, aš dažnai lankiausi e, tose kaiminėse šalyse, kurios kenčia nuo e, karo. Ir aš nepamiršiu, ką sakė buvęs Irako prezidentas Masumas. Jis pasakė, Mes norime matyti daugiau Europos pas save. Pasaulis prašo daugiau Europos. Pasauliui reikia daugiau Europos. Ir aš tikiu, kad mes turėtume turėti tvirtesnį, vieningesnį balsą pasaulyje ir turime veikti greitai. Būtent todėl mes turime turėti drąsos imtis užsienio politikos e, sprendimų kvalifikuotą daugumą ir paskui vieningai remti tuos sprendimus. Mūsų kolektyvinės gynybos esminė dalis visuomet bus NATO. Mes išlaikysime transatlantinius ryšius, bet taip pat turime tapti labiau europiečiais. Būtent todėl mes sukūrėme Europos gynybos sąjungą. Mūsų darbas e, Europos sąjungos gynybos saugumo sityje yra susijęs su išsame saugumo sistema. Stabilizavimas e, visuomet siejamas su diplomatija, susitaikymu ir atkūrimu. Mūsų kariai, karės dirba su policininkais, diplomatais, vystomosios pagalbos darbuotojais. Ir gerbiami nariai, tie vyrai ir moterys turi sulaukti iš mūsų didžiausios pagarbos pripažinimo už savo nenuilstančią tarnybą Europai. Aš negalėčiau kalbėti apie Europą, nekalbėdama apie mūsų bičiulius iš Junktinės karalystės. 2016 metais pirmą kartą valstybė narė apsisprendė pasitraukti iš ES. Tai yra rimtas sprendimas. Mes labai apgailestaujame dėl jo tačiau jį gerbėme. Nuo to apsisprendimo kartu su dabartinė Junktinės karalystės vyriausybė ES labai daug dirbo tam, kad būtų užtikrintas sklandus pasitraukimas Junktinės karalystės. Pasitraukimo sudarimas pasirašytas su Junktinės karalystės vyriausybė užtikrina aiškumą, nes Brexitas sukūrė daug neiškumo. Reikia galvoti apie piliečių teisų apsaugojimą ir taip pat taikos stabilumo užtikrinimą Airijos saloje. Tie du prioritetai yra ir mano prioritetai. Tačiau aš esu pasirengusi nukelti dar pasitraukimo datą, jeigu reikėtų daugiau laiko dėl labai pagristų priežasčių. Bet kokiu atveju, Jungtinė karalystė išliks mūsų sąjungininkė, mūsų partnerė ir mūsų bičiulė. Gerbiami parlamentarai, kuomet aš atvykau į Strasbūrą prieš 13 dienų, aš pažadėjau, kad atvykau klausytis. Aš išklausiau jums rūpimų klausimų, išklausiau jūsų vilčių, lūkesčių ir tos politinės gairės, kurias jums išsiunčiau šiandien, atspindi mūsų pamastymus ir iš to, ką aš girdėjau, aš padariau savas išvadas ir priemiau atitinkamus sprendimus. Pirmiausia, Aš noriu, kad Europos piliečiai suvaidintų svarbiausią aktyvų vaidmenį, kuriant mūsų sąjungos ateitį. Aš noriu, kad piliečiai tartų savo žodį konferencijoje apie Europos ateitį, kuri turėtų prasidėti 20 metais ir vykti dviejus metus. Antras sprendimas - aš noriu, kad mes dirbtumėme kartu, kad sustiprintumėme ir pagerintumėme špicen kandidato sistemą, Mes e, turime pasirūpinti, kad jų, ji būtų labiau matoma platesniam elektoratui ir mes turime spręsti transnacionalinių sąrašų klausimą europiniuose rinkimuose. Tai būtų papildoma priemonė siekiant daugiau demokratijos Europoje. Ir trečiasis sprendimas - taip. Aš remiu iniciatyvos teisės suteikimą Europos parlamentui. Kai šis parlamentas daugumos balsų pagrindų patvirtina rezoliuciją, kurioje prašoma, kad komisija pateiktų teisėkuros pasiūlymus, aš įsipareigoju sureaguoti pateikiant teisėkuros aktur, aktą, visapusiškai gerbent proporcingumo, subsidiarumo ir geresnės teisėkuros principus. Aš esu įsitikinusi, kad mūsų stipresnė partnerystė dar labiau padės geriau išgirsti žmonių balsą ponė pirmininkė. Mano tėčiai buvo 15, kai karo siaubas paliko visame žemynė tik mirti, grįvėsius, namus palikusius žmonės ir apie karą mano tėtis man, mano šešiems broliams ir seserims daug pasakojo ir daugiausiai jis pasakojo, ką reiškia jausmas, kai kiti tau ištiesia ranką ir pasiūlo sugrįžti į demokratinių tautų ratą. Jis pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo kalnakasybos, nuo prekybos. Pradedama prekiauti, o prekiaujant randama draugų, draugai vienas į kitą nešaudo. Van der Gröben e, komisaro kabinetui jis vadovavo, prie komisaro komisijos pirmininko Halštaino, vėliau jis dirbo generaliniu direktoriu konkurencijos direktorate, dėl to man pasisekė, kad aš gimiau Briuselyje. Ir aš noriu tik vieno, aš noriu sustiprinti Europą, noriu, kad ji auktų ir žydėtų. Ir jeigu jūs norite to paties, Visada jūs remsiu, be išlygų. Tačiau kas nori Europą suskaldyti, nori ją susilpninti, turės tikrai labai didelę priešininkę mano asmenyje. Als mein Vater alt und an seinem Lebens mano tėtis senatvėje šiek tiek kitaip pradėjo pasakoti apie Europą mažiau kalbėjo apie karo patirtį. Jis kartojo, Europa tai tarsi ilga santoka. Gal meilė ir neišauga, netampa didesnė nei pirmąją dieną, tačiau meilė tampa gilesnė. Žinome, kad galime pasitikėti vienas kitu gerais ir blogais laikais. Mes su, suprantame, kad galime ginčytis ir susitaikyti. Jeigu mes niekada nepamiršime, kodėl susikūrė ši sąjunga, juk šiandien mes gyvename Europoje, kuri išaugo, sustiprėjo, kurioje gyvena 500 milijonai žmonių. Į Europos parlamento rinkimus atėjo 200 milijonų žmonių. Šita Europa nori įtakos, nori prisimti atsakomybę už save ir už visą pasaulį. Aš suprantu, kad tai nelengva, skausminga ir sunku, tačiau tai yra mūsų kilniausia pareiga. Žmonėms norisi, kad mes dirbtume sėkmingai, norime judėti į priekį. Mano vaikai sako, negaiškite, parodykite, ką sugebate, o kad parodytume, man reikia jūsų pagalbos, jūsų paramos, todėl kreipiuosi į visus europiečius. Mes turime laimėti, kad ir kiek tai bekainuotų. Te gyvuoja Europą. Grazie. Ačiū. Grazie alla signora von der Leyen per la sua relazione. Ačiū, ponia von der Leyen. Dabar pasisakys e, parlamentarai frakcijų vardu. O ponas Weber, prašom. Pone pirmininkė, pone van der Leyen, gerbėmi kolegos, prieš dvi savaitės išsirinkome parlamento pirmininką, dabar diskutuojame apie komisijos pirmininko rinkimus. Ačiū, ponė van der Leyen, už pasiūlymus, už tai, kad įvardintojat problemas, nubrėžite gairias ateičiai. EPP frakcijai svarbiausia įgyvendinti per rinkimus duotus pažadus. Tai yra mūsų gairės 40 milijonų iš, išrinko pakankamai gausę EPP frakciją ir jiems mes esame įsipareigoję, kad tie klausimai, kurie buvo keliami, būtų įgyvendinti. Sąžininga Europa. Palyginamai vienodos gyvenimo sąlygos visiems, moksliniai tyrimai, kurie turi stiprėti būti stipresni, saugios sienos, užtikrinančios mūsų saugumą ir pagalbą kitiems, tarptautinė priekyba su visiems, gera klimato politika naudinga visiems ir kiekvienam. Ursula von der Leyen yra krikščionė demokratė ir tvirtai Europą tikintis žmogus, todėl ji padės mums įgyvendinti savo rinkiminius pažadus. Būtent dėl to vieningai EPP frakcija šiandien balsuos už ponę von der Leyen kaip komisijos pirmininkė. Ačiū ponui Tilmermans kitiems, kurie aktyviai dalyvavo parlamento rinkimuose. Man tikrai buvo garbė būti kandidatu, išsakyti savo idėjas, ginti jas, argumentuoti, įtikinti piliečius ir tada priimti rinkimų sprendimą. 201 milijonas europiečių dalyvavo rinkimuose. Tai yra tikra demokratijos šventė. Mūsų siekis sukurti jiems demokratišką Europą. Pastarųjų dienų įvykiai parodė, kad ne visuomet atsižvelgiamai tai, ko žmonės pageidauja. Jeigu vienas ar kitas partijos kandidatas dėl egoistinių partinių motyvų įvardinamas kaip netinkamas, tai tikrai liūdna ir gaila. Tačiau žala padaryta ir žaizdų neužgydysime atverdami naujas. Europoje reikia stabilumo, reikia, kad ji veiktų. Būtent dėl to mano frakcija balsavo už socialdemokratų kandidatą į pirmininko postą pona Sasoli. Ir šiandien aš tikiuosi, kad mūsų kandidatė von der Leyen susilaiks jūsų palaikymo. Mes turime galėti pasitikėti vienas kitu, nes tik pasitikėjimo pagrindu gali funkcionuoti Europą. Be abejo, per ateinančius penkerius metus turėsime daug galvoti apie didesnę demokratiją Europoje, iniciatyvos teisę parlamentui, geresnę kontrolę, geresnė es teisės įgyvendinimo priežiūra, sąrašo lyderių principo įgyvendimas, kad susitarimai už uždarų durų liktų praeitie. Todėl mano frakcija kovos už Europą priklausančią žmonėms. Mums, krikščionims demokratams, šiandien yra naujų galimybių diena. Ir išnaudokime visas šias galimybės, turėdami komisiją, kuriai vadovaus Uršula von der Leyen. Ačiū, Garcija Pérez, socialdemokratų frakcija. Gracias. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Pone von der Leyen, šiandiena svarbi diena E, viena iš die, istorinių dienų. Mes dabar sprendžiame e, dėl ES ateities. ES ir europiečiai, kurie visuomet galvoja apie Europą, nori toliau kurti Europą. Mes taip pat norime e, veikti piliečių labui, kurie išreiškia pasitikėjimą mumis. Dėl to turime veikti atsakingai, turime būti tikri, kad per atinčius penkerius metus mes įgyvendinsime proje, projektą užtikrinti tvarę ateitį visiems europiečiams. Jums leidus norėčiau prisiminti vieną didį europietį. Europiečtę būtent prieš 40 metų, tiksliau vyrą kalbėjusi prieš 40 metų parlamente, tai yra Vili e, Branta. 79 metais vyko pirmieji tiesioginiai rinkimai į Europos parlamentą ir reikėtų tai prisiminti šiandieną. Jisai apgailestavo, kad demokratija Europos Sąjungoje vystosi per nelik uh, lietai ir kad užtruko, kol e, vyko pirmieji tiesioginiai rinkimai Europos parlamentą. Bet ir šiandien matome, kad esame pakankamai nutolę nuo europiečių. Jis tada, Vilis Brantas, irgi kalbėjo, kad mes turime dirbti labiau, kad ir tuo metu priartėtume prie piliečių. Reikia galvoti apie žmonės, apie tai, kaip užtikrinti ryšį su jaunais žmonėmis. Praėjo 40 metų ir ta kalba yra taip pat aktuali šiandien kaip ir tada. Mums socialistams atrodo, kad penelik lietai juda į priekį Europos demokratija. Mes daug kalbėjome apie špicen kandidato projektą ir kovojame už transnacionalinius kandidatų sąrašus, bet mums nepavyko šį kartą, bet mes net pasiduodame. Europos demokratija negali žengti atgal. Dėl to mes, ponia von der Leyen, įsiklausime jūsų įsipareigojimą, pažadą 24 metais įtvirtinti špicen kandidato projektą procesą per Europos parlamento rinkimus. Taip pat mes turime užtikrinti, kad ES būtų tokia, kad remtų šios dienos iššūkius ir mes turime būti tikri, kad jūs įsipareigojusite tą daryti prieš parendami jūs. Mes e, turime būti tikri, kad jūs galėsite būti lyderė tų pokyčių, kurio prašo europiečiai, skaitant jaunimą. Jūs mums atsiuntėte laišką, kuris e, siūlo išeitis, tai yra geri pažadai, bet dabar jūs turėtumėte kai ką sukonkretinti vertinti. Jūs kalbate apie tai, kad reikia kaip galima greičiau pradėti iš esmės kovoti su klimato kaita. Ir jūs kalbėjote apie perėjimo teisės aktus. Tai yra būtina, bet reikia taip pat galvoti, kaip mes iki 30 metų mažinsime CO2 emisijas. Reikia kalbėti taip pat ne tik apie ekologinį perėjimą, bet ir apie tai, kad ne vieno žmogaus mes negalime e, pamiršti. Dėl to reikia kalbėti apie sąžiningo perėjimo fondą ir reikia investicijų plano tvariai Europai. Svarbu aiškiai kalbėti apie tai, kad visų darbų svarbi dalis turėtų ateiti iš viešųjų investicijų. Mes turime užtikrinti tvarų vystimas Europos konteksto, e, semestro kontekste. Mes taip pat turime kalbėti apie papildomus kriterijus vertinimo šiame e, semestre Negalima, kad valstybės, kurios investuoja į ekonominį perėjimą, kur rūpinasi e, žmonėmis, kuria naujas galimybės būtų baudžiamos už penelyg didelį e, biudžeto deficitą. E, tos vyriausybės, kurios galvoja apie tvarę ateitį. Ir jūs kalbėjote taip pat savo laiške apie lankstumą, apie draudimą nuo nedarbo. Europa turi ginti jau labiausiai pažeidžiamus E, piliečius ir mes, mūsų frakcija visuomet rems Europos socialinių teisių ramsi, taip pat jaunimo garantiją, vaiko garantiją. Pone von der Leyen, mums reikia e, aiškesnių įsipareigojimų dėl kovos su skurdu apskritai kiekvienas turi įnešti savo indėlį, įskaitant didžiasias skaitmenės technologinės įmonės. E, jūs kalbėjote apie mokesčius bendram e, labui, bet ar kalbėjote apie konkrečius skaičius? Jūs taip pat sakote, kad reikia gerinti darbuotojų padėtį, kurie, tų, kurie dirba naujausiuose platformuose. Mūsų frakcija rems e, atitinkamą direktyvą, jeigu jūs ją pasiūlysite. Dėl e, lyčių lygybės man džiugu, kad mes laikomės tos pačios pozicijos. Mano frakcija e, sako, kad tai yra mūsų aiškus prioritetas. Reikia lyčių strategijos ir reikia e, Taip pat kalbėti apie smurtą lyties pagrindų, kaip iš, vieną iš nusikaltimų, kurie būtų apibriežti sutartyje. Teisinės valstybės principams reikia naujų mechanizmų, kurie mechanizmo naujo, kuris leistų įvertinti, kaip laikomasi tų e, principų teisės valstybės. Ar jūs galite paaiškinti konkrečiau apie tą mechanizmą, nes mums tai labai aktualu. Mes norime e, pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, jūs laikysitės tų praščių principų, reikalavimų, kaip kad dabartinė komisija ir, komisija ir pa, konkrečiai Fransas Timmermansas teisinės valstybės principų. Mums taip pat reikia daugiau solidarumo migracijos rytyje su valstybės narėmis, reikia kalbėti apie Dublino reformą, reikia kalbėti apie solidarumą, apie humanitarinius koridorius, reikia nes tik tai stiprinti saugumą, didinti Frontexo darbuotojų skaičių, taip pat reikia galvoti apie gyvybių išsaugojimą ir mes turime galvoti apie gelbėjimo sistemą, kuri neužtrauktų e, bausmių nevyriausybinėms organizacijoms. Mes turime e, deramai pasirengti dabartinėms. dabartinėms dabartiniams iššūkiams ir aplinkybėms. Institucinė krizė taip pat, ponė von der Leyen, neturėtų užtemdyti būtinybės įgyventi pokyčių, kurie būtini ES. Mes turime dirbti taip, kad žinotume, jog ES turės visas būtinas priemonės. Ir mano frakcija apsispręs šiandieną po pietų. Nebejokite, kad mes e, galvojame apie tai, kas būtų geriausiai Europos Sąjungoje, apie, galvojame apie tos žmonės, e, kurie nori sukurti geresnę ateitį. Ir mes tikiuosi, kad mes e, galėsime sukurti tą geresnę Europą ir daugiau Europos. Ačiū, ponas Čiološ. Doamnă președintă desemnat, Parlamentul în fața. Pone pirmininkė, ponia von der Leyen Šiandieną parlamentą jūs matote tikrai labai aiškiai suprantantį savo atsakomybės. Ir iš tiesų jūs buvote paskirta tarybos, kuri buvo susiskaldžiusi, tas akivaizdu. Ir aišku, tas paskirimas buvo po ilgų, ilgų dėrybų ir apgailestaujame, kad nebuvo atspindėta pusiausvėra tarp rytų ir vakarų Europos paskyrus asmenys į atsakingus postus. Ir tai yra labai svarbu ir tikimės, kad į tai bus atsižvelgta ateitie, kai bus skirsti, skirstomi komisijos narių portfeliai. Ir tikimės, kad dirbsite tų įsipareigojimų, kuriuos prisimate mūsų akivaizdoje pagrindu. Ir mes turime šiandieną labai aiškiai sureaguoti į piliečių lūkesčius, kur buvo, kurie buvo išsakyti rinkimų metu. Špicen kandidato procesas ir procedūra nebuvo įgyvendinta. Ir šis parlamentas turi sugebėti įdėkti šią sistemą iki kadencijos pabaigos. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs pritarėte idėjai sušaukti Europos ateities konferenciją, kuri sustiprins e, demokratijos procesus Europoje. Ir pastarosiamis dienomis tos dėrybos, kurios vyko tarp proeuropietiškų frakcijų ir dėrybos vykusios su, tarp, tarp tų frakcijų su jumis, iš tiesų buvo labai svarbios ir leidžia sukurti bendrą sistemą, skaidrę sistemą tam, kad parlamentas ir komisija galėtų dirbti kartu, turėdami labai aiškius tikslus per ateinančius penkerius metus. Mūsų frakcija jūs rems, jeigu jūs prisimsite visapusiškai savo pareigas ir užtikrinsite nepriklausomybės principą. Ir taip pat, kuo daugiau įsipareigos proeuropietiškos jėgos, tuo daugiau pasieksime Europos piliečių labui. Sukursime Europą, kuri sugebės įkvėpti vilties ir tikėjimo piliečiams iš tiesų prieš rinkimus matėme didelę antieuropietišką bangą, tačiau tas tsunamis mūsų neištiko. Ir proeuropietiškos jėgos šiandien yra kur kas stipresnės šiame naujame parlamente. Tačiau mes negalime toliau neatsižvelgti į savo piliečius, nes piliečiai laukia kad parlamentas juos apgintų, apsaugotų ir mes negalime ignoruoti galybės jaunų žmonių, kurie atėjo už mus balsuoti, kurie siekia, kad būtų imamasi veiksmų kovai su klimato kaita. Mes negalime pamiršti visų darbuotojų, žemės ūkio sektoriaus darbuotojų, kurie tikisi, kad Europa sukurs realias galimybės visiems tiems žmonėms, kad Europa sukurs ekonomiką, kuri tarnaus piliečiams, ekonomiką, kuri, kuri, kuri bus aplink, tvarkinga aplinkosaugos prasme, Taip pat e, tikimas yra skaitmenės strategijos. Visa tai yra atsakomybė, atsima, mūsų atsakomybės rytis. Ir aišku, piliečiams rūpi ne vien tik tai skaičiai. Mes tikimės iš jūsų, ponia von der Leyen, europinės lyderystės, proeuropietiškos proeuropietiškų realių veiksmų, nes komisija nėra vien tik tai administracija, tai yra politiniai siekiai, tai yra piliečių lūkesčiai ir jeigu jūs, šis parlamentas patvirtins jūs į šias pareigas, mes tik, tikimės iš jūsų argumentų, paaiškinimų, kurie įrodys, kad tam tikri pokyčiai yra reikalingi ir kad galiausiai tie pokyčiai bus įgyvendinti. Ačiū, ponas Lambert. Mūsų bendinamai dega dega dėl to, kad klimatas keičiasi, dėl to, kad trūksta biologinės įvairovės, išeikvojami yra gamtiniai ištekliai, namai dega dėl to, kad matome neoliberalią globalizaciją ir matome technologinę revoliuciją. Mūsų namai dega brutaliai ir žiauriai dėl to, kad yra paminamos teisės ir teisinės valstybės principai. Taigi reikia trigubai paspartinti veiksmus ir žodžių nepakanka. Mums reikia imtis ryštingų veiksmų ir keisti situaciją. Ir pirmiausia, atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Mes žalieji iš tiesų būtent tokiu pagrindu ir buvome išrinkti gegužės mėnesį. Ir būtent dabar jums, ponia von der Leyen, reikia imtis veiksmų. Dar e, prieš tris savaitės jūs net nežinojate, kad teks imtis tokių svarbių veiksmų Ir dabar reikia jums labai skubiai mokytis. Ir praeitą savaitę jūs neįtikinote mūsų, kad imsite skubių veiksmų, neįtikinote jūs mūsų ir dėl savo europinių įsitikinimų. Aš labai sveikinu tai, kad jūs ketinate imtis kon labai konkrečių veiksmų, siekiant užtikrinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Taip pat aš suprantu, kad jūs pasiryžusi iki 30 metų per pusę mažinti CO2 e, emisijas ir taip pat, kad mato, esate numačiusi įvesti CO2 mokestį, kovoti su skurdu ir nedarbu ES. Aš tai sveikinu Jūs dėl to, už Jūsų narsą ir drąsą. Tačiau Jūsų kalboje tikimės konkretesnių veiksmų. Ir Jūs galėčiau pateikti kelis pavyzdžius. Kodėl, pavyzdžiui, kalbant apie klimato kaitos veiksmus, kalbama apie dviejus, du etapus. Kodėl nekalbam apie tai, kad reikalinga imtis to, tų veiksmų skubiai? Ir kalbam apie tai, kad mes žengsime žingsnį į priekį tuomet, kai tą padarys ir su mumis ir kiti regionai. Jūs negalite ignoruoti, kad CO2 e, kainos auga ir kad e, labiausiai čia nukentės tie, kurie yra pažeidžiamiausi. Taip pat kalbama apie sąžiningo pereimo fondą. Bet labai svarbu, kad mūsų mokesčių sistema būtų sutvarkyta taip, kad ji būtų teisinga. Aplinkosauga nėra vien tik tai klimato kaita. Turime kalbėti apie biologinę įvairovę ir gamtinių išteklių išeikvojimą. Šioje srityje žemės, bendroji žemės ūkio politika, kuris suvalgo didžiausią dalį mūsų biudžeto, nėra veiksminga ir Kol kas jūs apie tai nekalbate, tai jums yra tabu. Ir aišku, tai matyt susijęs su tam tikrais interesais. Kalbant apie laisvą priekybą, tai yra labai svarbi priemonė, kalbant apie globalizaciją, kuri eikvoja mūsų planetą ir kuria dar daugiau neligybės. Ir labai svarbu, kad tokiuose sutartyse būtų, tvaraus, būtų numatyti tvaraus vystimosi straipsniai ir nuostatos. Ir kad tai būtų uh, saistančios nuostatos ir kad būtų įmamasi sankcijų, sankcijų jų nesilaikant. Kalbant apie prieglobstį ir imigraciją, iš tikrųjų jūs nekalbėjote apie Europos tvirtovės skandalą. Nėra orų tai, kad ES bando kiek įmanoma sustiprinti savo sienas ir pažeidinėja žmogaus teisės. kai pavyzdžiui Libijos pasienio apsaugos pareigūnai yra finansuojami iš ES lėšų. Kalbant, kalbant apie migracijos paktą, jis egzistuoja, jam yra pritarė, pritarusios visos beveik frakcijos ir mes tikimės didesnių įsipareigojimų iš jūsų pusės, nes kol kas jie yra labai migloti. Labai svarbu pasirūpinti, kad ES vertybių būtų laikomasi visur ir visada. Valstybių vyriausybių vadovai, pavyzdžiui, Vengrijoje, Lenkijoje reguliariai pažeidžia pagrindinės teisės ir galių atskirimo principą. Taigi labai svarbu imtis skubių veiksmų siekiant socialinio teisingumo, aplinkosauginio teisingumo. Ir čia reikalingi svarbus pokyčiai Taigi, žaliųjų frakcija, kažin ar yra pasirengusi šiandien jums patikėti Europos komisijos valdymą. Pone von der Leyen, žaliųjų frakcija čia po rinkimų bandė suburti proeuropietišką pokyčių siekiančią daugumą. Ir aišku, reikia laiko, kad pasiektumėme rezultatų. Ir dabar matome, kad reikia skubėti ir laiko neturime daug. Ir mes matome, kad jūs susilaukite paramos ir iš nacionalistų bei populistų. Ir jeigu jūs šiandieną būsite patvirtinta kaip komisijos pirmininkė, mes kas kart reikalausime iš jūsų, kad jūsų pateikti pasiūlymai užtikrintų skubius sprendimus siekiant socialinio ir aplinkosauginio teisingumo, nes priešingų atveju iš tiesų kils daug egzistencinių klausimų. Dėkoju. Grazie. Honorevole Moiten, prego, lei la parola. Ačiū, dabar žodis e, ponui Moiten. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos ponė van den Leyen. Šiandien parlamentui teks priimti labai svarbų sprendimą Komisijos pirmininko postas nepaprastai svarbus sąjungai ir jos valstybėms narėms. Todėl sprendimas priimtinas gerai viską pasvėrus. Reikia rasti labiausia į šį postą tinkantį asmenį. Pone van den Leyen, aš labai gerbiu Jūs kaip žmogų. Tapatybės ir demokratijos frakcija apsvarstė situaciją iš esmė ir dėje konstatuoja, kad Jūs negalite eiti šių pareigų. Trumpai paaiškinsiu, kodėl mes E, kaip e, vokiečiai turime savotiškos patirties su jūsų valdymo stiliumi. Jūs e, buvote darbo, šeimos, jaunimo reikalų, gynybos ministrės, tačiau jūs neįgyvendinote savo priesakos pagrindinių žodžių tarnauti Vokietijos tautai. Aš nepasakosiu visko išsamei ir smulkmeniškai. Jūs taupydama sužlugdėte Vokietijos kariuomenį. Ji negalės mūsų apginti. Ir visa kariuomenė ir gynybos ministerija su palengvėjimu atsikvėps, kadangi rytoj atsistatydate iš šio posto. Čia reikės padirbėti jūs, jūsų įpėdiniui tikrai iš pėties. Mes matome, kad Pasitikėjimą prarandantis politikai paprastai yra išsiunčiami į Briuselį. Tai buvo praeitie, šiandien to tęstis. Net tai tęstis neturėtų. Reikėtų mm, tikėtis iš komisijos pirmininko daugiau, negu jūs esate įrodžiusi, eidama anksčiau įvairias pareigas. Jūs uh, žadate vieną, kitą, tačiau įgyvendinat visiškai priešininką, žadate tai, ką kiti nori girdėti, kritikuoja. Jūs ne tik mes Septintas straipsnis, jūs jo laikysitės liberalams ir žaliesiems. E, konservatoriams sakote, kad būsite lankstesnė ir nusaikesnė. Prieštaravimai rėžia akį ir ausį. Kiekvienam jūs norite ir galite pasiūlyti, teigiate, ko jie pageidauja. Jūs demonstruojate, kaip elgėsi elito politikai, žadate viską, Vienoje frakcijoje jūs esate ponas Džekilas, kitoje misteris Haidas, tik tam, kad būtumėte išrinkta į postą. O didžiausia jūsų bėda, jūs neturite vizijos, vizijos, kuri įtikintų europiečius, kad sukursime į ateitį nukreiptą Europą. Europą, kuri bus grista nacionalinėmis valstybėmis. Priešingai, jūs žadėte daugiau centralizacijos, daugiau mokesčių, daugiau vadovavimo iš Briuselio, uh, daugiau nurodymų ir dalykų, kurie visiškai prieštarauja vienas kitam. Jūs žadate, tačiau negalvojate ką. Aš pirmininkų suigoje yeah, praeitą savaitę jums uždaviau klausimų į du. Iš jų jūs neatsakėte, į trečiąjį atsakėte netenkinančiai. Todėl tos socialistinės reformos, kurias jūs žadėte šiandien, mūsų neįtikina. Mes balsuosime prieš jūs. Grazie. Prezidente Fitto, a lei la parola. Dabar ponas Fito. Dėkui, pirmininkė. Labai atidžiai klausiau jūsų pasisakymą, ponia van der Leyen. Ir frakcijoje taip pat labai atidžiai jūsų klausiausi. Turiu pasakyti, kad E, šiandieną e, jūs išsakėte kitokią poziciją negu